Hello everyone. Good afternoon. Labadiena visiems. Norėčiau, kad susėstumėt, tada galėsime pradėti posėdį. Pirmiausiai, tai jeigu neturite prieštaravimų, mes tvirtiname darbo tvarkės projektą jo nekeisdami. Ir pirmasis mūsų Darbo atvarkės klausimas yra įprastinis pasikeitimas nuomonėmis su komisijos nariu atsakingu už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę. Yra labai daug e, dalykų, kurius, e, kurie mus domina, o jūsų įgaliojimus rytis labai prasti, nes yra ir septintoji aplinkos veiksmų programa, E, bio įvairovės išlaikymo strategija, žiedinės ekonomikos klausimas, įgy, Orhuso konvencijos įgyvendinimas ir taip pat e, vandens teršimas vaistinėmis medžiagomis. Taigi aš per ilgai nekalbėsiu ir iš karto jums, komisarė, suteiksiu žodį. Ačiū. Ačiū labai garbus e, parlamento nariai. Noriu pasakyti, kad po to, kai mes praėjusiu metu kovo 19 dieną su jumis kalbėjomės, dirbome iš tiesų labai daug tam, kad būtų galima patobulinti teisėkurą. Yra aišku, pirmiausia paminėtinas atliekų teisės aktų rinkinys, kurį balandį patvirtino parlamentas. Uh, Ir tokiu būdu ES įtvirtino savo poziciją atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo srityje. Ir mes labai puikiai su jumis bendradavome. Bet šiandieną norėčiau pakalbėti plačiau. Pirmą kartą prieš 3,5 metų lankiausi jūsų komitete ir tada sakiau, kad sieksiu trijų prioritetų. Pirma, prisidėti prie užimtumo didinimą per. Uh, <clears throat> ekologiškesnės priemonės, antra gerinti piliečių gyvenimo kokybę ir e, trečia užtikrinti geresnį reglamentavimą. Turiu pasakyti, kad jums padedant komisija sugebėjo pasiekti nemažos pažangos visose trijose sritise. Ir tikimės, kad pavyks pasiekti visų tikslų iki mūsų kadencijos pabaigos. Dabar Aš asmeniškai daugiausia dėmesio skyriau ekologiniams dalykams ir taip pat žiedinės ekonomikos reikalams. Pasiekėme pažangos ir šiuo atveju. Visi sutarėme, kad 25 metais žiedinės ekonomikos veiksmų planas turėtų būti įgyvendintas ir kad žiedinės ekonomikos aspektai turi būti įtraukiami į įvairiausias sritis. Ir 80 priemonių įgyvendinta per 54 įvairiausias iniciatyvas. Nekartosiu, ką pirmininko pavaduotojas Kaitanen sakė vasarė. Tik noriu paminėti, kad plastiko strategija tai yra visiškai naujo tipo dokumentas, kuris numato daug geresnį plastiko valdymą ir tvarkymą. Uh, Ir galimybė šiuo atveju labai aiškios. Europos perdarbėjai turi, turės didžiulę galimybę perdirbti plastiko gaminius ir iš jų gaminti kitus gaminius. Tokiu būdu visas plastiko pakuotės iki 2030 turėtų būti perdirbimos ir tai leis patobulinti ekonomiką bei suteiks naujų galimybių. Taip pat mes jau tvarkome priemonės, kurios galėtų paskatinti investicijas kad būtų panaikinamas atotrukis atliekų perdirbimo srityje, kuris egzistuoja tarp teorijos ir praktikos. Ir nepamirškime, kad vienkartinio naudojimo plastiko pakuotas yra pagrindinis taršos šaltinis, kuriuo teršiama gamta. Ir tokios pakuotės sudaro 54 procentus visų atliekų surenkamų pležuose. Todėl mes ketiname teikti pasiūlymą dėl vienkartinių uh, plastikinių pakuočių ir atitinkamų žvejybos įrankių dar šią gegušę. Svarbiausia, kad viskas būtų tarpusavį susijęta atliekų, maisto saugos ir kitos sritis. Žiedinė ekonomika ir jos uh, E, principas jau pripažįstamas ir už ES ribų. Mums būtina visame pasaulyje pereiti prie žiedinės ekonomikos, o ES šioje srityje gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, padėdama kitoms šalims pradėti įžengti pereinamąjį laikotarpį. Ir tokiu būdu mes galėsime ne tik įgyvendinti 2030 metų tikslų, didžiojo septyneto susitikime vėliau šiais metais bus svarstoma, kaip galima būtų užtikrinti geresnį plastiko perdirbimą ir sumažinti vandenynų taršą plastiko pakuotėmis. O tai reiškia, kad reikės peržiūrėti plastiko vartojimą maisto pramonėje ir kitur, suderinti naują strategiją su um, tvarios plėtros tikslais. Ir reikia nepamiršti tokiu atveju, kad svarbiausia šiuo atveju yra tvarios plėtros 14 e, tikslas. Taigi tokius klausimus svarstys didysis septynetas. Bet mes tikimės, kad tokiu būdu mes tęsime darbą, kurį pradėjome praėjusiu metu spalį, kai jūrų taršos klausimais surengėme konferenciją o jos rezultatais tikrai galėjome pasidžiaugti. Vakar aš lankiausi Belgijos pakrantėje kartu su šimtais institucijų darbuotojų. Mes valėme pležus ir iš tiesų mes daug surinkome plastiko atliekų, o tai tik dar kartą parodo, kad mes nepakankamai dar apsaugome savo o, vandenis. Praėjusiais metais vyko labai du svarbus jūrų aplinkai skirti renginiai. Pirmas tai buvo konferencija birželio mėnesį, o antras ES spalio mėnesį Maltoje suorganizavo didžiulį e, susitikimą, kuriame dalyvavo įvairios pasaulio šalis buvo pasižadėta keletas milijardų eurų skirti kovai su aplinkos ir vandenų tarša bei užtikrinti geresnę vandenų aplinką. Antras prioritetas, kurio aš laikausi, tai suartinti Europą ir piliečius, padėti piliečiams įgyti aukštesnę gyvenimo kokybę. Todėl labai didelį dėmesį skyriau būtent aplinkos kokybei. Mes žinome, kad taršia e, aplinka kelia žalą sveikatai. Jūs žinote, kad buvo peržiūrėtos išmetamų teršalų į aplinką direktyvos, buvo nustatyti nauji tikslai ir jeigu mes jų pasieksime, labai galėsime ženkliai pakeisti savo aplinką ir sumažinti žalingą um, taršos poveikį žmonių sveikatai dar iki, 20, iki 30 metų bet nereikia laukti iki 30 metų, turint galvoje, kiek daug per ankstyvų mirčių e, Europoje registruojama kasmet dėl prastos oro kokybės, kiek daug e, prasta oro kokybės sukelia lygų. Todėl mes sustiprinome darbą ir e, kreipėmės į valstybės narės, kad jos švaraus oro tikslų pasiektų artimiausių metų, nelaukdamos 2030 metų. Ir svarbiausia šiame kontekste tai keisis gerąją patirtimį. Visgi reikia nenuleisti rankų, nes yra pernelyg daug sričių Europoje, kuriuose oro tarša viršė bet kokius standartas. Ir kuriuose valstybės narės taip ir nesugebėjo iki šiol įgyvendinti priemonių, kurios leistų kaip galima labiau sumažinti oro taršą. Mes turime žengti tuo keliu ir jeigu juo nežengiame, tada komisija taiko pažeidimo procedūrą. Komisija labai aiškiai pasakė, kad jeigu nebus imtasi aiškių veiksmingų priemonių, tai po sausio mėnesį vykusio ministrų lygio susitikimo skirto oro taršai mažinti, komisija imsis griežtų veiksmų ir paduos valstybės narės į teismą. Daugelis priemonių turi būti gyvendintos iki kovo vidurio ir aš iš tiesų e, siūliau komisijos kolegijai pradėti e, teisminės bylas, kad sustabdytume tolesnius pažeidimus. Ir norėčiau padėkoti savo kolegoms, kurie pastaraisiais mėnesiais dirbo labai e, daug, kad galėtų įvertinti valstybių narių pateiktus dokumentus. Toliau, vanduo ir vandens išteklių apsauga. Šis klausimas taip pat man labai rūpi. Gėlo vandens, geriamo vandens pasiūlymas, kurį pasiūlėme sausio mėnesį, padės apsaugoti uh, vandenį nuo galimų grėsmių ateityje. Pasiūlymas numato suteikti galimybę e, ir pažeidžiamoms e, žmonių grupėms geriau pasinaudoti geriamų vandenių komisija e, šioje srityje ėmėsi teisės į vandenį iniciatyvos. Tai gali būti labai um, vaisinga iniciatyva ir dabar mes galvojame apie tai, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis ES lygių. Svarbiausias dalykas, kad būtų daugiau dėmesio skiriama kartotiniam vandens panaudojimui, aišku, atsižvelgiant į ekonominės naudos uh, rodiklį. Mes taip pat ketiname per artimiausias savaitės uh, priimti kitus dokumentus. O kalbant apie gyvenimo kokybę, tai cheminių medžiagų reglamentas REACH jau davė didžiulių teigiamų rezultatų. Ir iš tiesų dabar Europa pakeitė savo požiūrį į cheminės medžiagas. Neturėtume tuo apsiriboti, o neseniai e, konferencijoje išaiškėjo, kad praėjus dešimčiai metų po šio reglamento įsigaliojimo pavyko gerokai pagerinti aplinkos ir žmonių gyvenimo kokybę. Daugelis medžiagų nebe bandoma su gyvūnais ir dabar jau atsiranda bendra ES cheminių medžiagų rinka. Taigi, kaip matote, Mes ne tik keliame tikslus, bet juos įgyvendiname. Kita vertus, visada įmanoma patobulinti darbą, nes pavyzdžiui, sakysime, cheminių medžiagų techninių specifikacijų dokumentacijoje dar labai daug spragų, kurias reikia užpildyti. Reikalinga taip pat supaprastinti cheminių medžiagų registravimo procesą ir daugiau padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms laikytis šio reglamento reikalavimų. Tačiau visą šį darbą turi daryti ne tik tai komisija, bet taip pat ir valstybės narės, nes jos konkrečiai atsakingos. Gamta visada buvo vienas iš e, geriausių um, kelių uh, priartėti prie piliečių. Natūra 2000 programa tikrai davė laukiamų rezultatų. Jeigu mūsų aplinka sunyks, mes negalėsime užtikrinti geros, gero, geros gyvenimo kokybės žmonėms, kurią dabar galime pasiūlyti. Bet kurio atveju ekonomika plėtojasi labai sparčiai. Gairės, dialogas, atitiktis ir investicijos. Tai yra keturi kertiniai akmenys, kuriais turėtume vadovautis. Netrukus bus paskelbtos naujos gairės taikytinos biologinės įvairovės išsaugojimai, beje, jos išsaugojimas, jos dėka biologinė įvairovė išaugo 10 procentų. Bet vėlgi, nėra viskas padaryta. 2020 metai jau netoli, o mes turime dar labai daug padirbėti, kad pasiektume numatytų biologinės įvairovės tikslų. Reikalinga <clears throat> ypač atkreipti dėmesį į um, apdulkinimo klausimus, į E, taršą įvairiomis medžiagomis ir mes ketiname e, teikti pasiūlymus, kuriuos ir parlamentas ragina pateikti. ES taip pat vaidina svarbu vaidmenį apsaugant biologinę įvairovę už ES ribų. Jūs žinote, kad šiais metais vyko BBNG dėrybos jungtinėse tautose, o tai yra pasaulinio lygio priemonė, leidž, kuri leidžia įgyvendinti jungtinių tautų jūrų apsaugos konvenciją. Ir ta konvencija apriepia įvairiausias, ne tik jurisdikcijas, bet daug plačiau. Trečias prioritetas, aš, kurį aš savo sibrėžiau, tai viską įgyvendinti, nes politika ir teisės aktai duos naudos tik tada, kada jie praktiškai įgyvendinami. Todėl komisija labai daug dirbo, kad bet kokios teisinės priemonės būtų pakankamai kokybiškos ir kad jas būtų įmanoma praktiškai įgyvendinti. Viena iš tokių priemonių yra aplinkosauginė peržiūra, kurią pradėjome praėjusiais metais. Ji yra įtrunka dviejų metų ciklą ir mes kitais metais kelpsime antrąją ataskaitą ir ji bus patvirtinta po 12 mėnesių. Mes ketiname sukurti tris naujas um, komandas. Pramonės taršos komanda, klimato kaitos komanda ir biologinės įvairovės komanda ir klimato kaitos komanda. Tai padės geriau įgyvendinti IAE. Uh, gairias ir rekomendacijas. Yra veiksmų planas, pagal kurį turi būti užtikrintas priemonių įgyvendinimas aplinkos srityje ir tarp jų yra, pavyzdžiui, numatytos naujos rekomendacijos, kaip kovotas su nusikaltimais gamtai. Nebejotinai visas šis darbas reikalauja ir atitinkamo finansavimo. Tai labai svarbu, turint galvoje, kad vyksta diskusija šiuo metu dėl um, kitos daugiametės finansų programos. Aš manau, kolegos yra ir dar vienas rytis, kurioje mes galime labai glaudžiai bendradarbiauti. Ir tai yra finansinės sistemos pakeitimas. O pakeitimą reikės atlikti, todėl aš labai tikiuosi sulaukti jūsų paramos. Komisija patvirtino naują tvarių finansų planą kovo 7 dieną, pagal e, kurį finansavimo reglamentas remsis taksonomijos e, principais. Viena iš e, galimybių būtų išnaudoti ES turimas priemonės, pavyzdžiui, kad ir prekių produktų ženklinimo srityje ištikrinant, kad visa tai atitiks ne tik um, reikalav... socialiniams reikalavimams, bet ir um, aplinkosauginiams reikalavimams. Bet mes dar neturime galutinių sprendimų. Todėl pakol kas tobuliname tai, ką esame sukūrę ir bandome integruoti aplinkos tikslus į visų uh, veikiančių uh, fondų darbo planus. Ataska jūsų pranešime dėl apie septintąją aplinkos um, apsaugos programą gerai pastebėta, kad reikia suderinti tai, kas egzistuoja. Visiškai jums pritariu. Visiškai pritariu, kad aplinkos saugos tikslai turi būti integruoti į kitų sričių politiką. Tai ypač aktualu žemės ūkiui. Ne, žemės ūkiai tikrai reikia daug daugiau padaryti, kad būtų užtikrinta biologinė įvairovė ir apsaugota aplinka, nes dabartinė BŽUP iš tiesų o, nesugeba tokių tikslų pasiekti. Net ir žalinimo politika nedavė laukiamo rezultato. Todėl aš labai primiktinai um, kalbu apie tai, kad reikia reformuoti BŽUP. Komisija taip pat rengia pasiūlymą laikotarpiui LIFE progra, e, programos e, <clears throat> peržiūra po 20 metų ir platesnė aplinkos e, apsaugos aspektų įtraukimą į tą LIFE programą. Tai leis ne tik tai geriau integruoti BŽUP tikslus, bet ir kitų politikų tikslus ir vykdyti tokias aplinkos saugos ir darbo programas, kurios užtikrins geresnį gėlo vandens naudojimą ir geresnį atliekų perdirbimą. Ir aš labai tikiuosi, kad vykdant tą programą parlamentas mums labai padės. Bendrai pasakius, septintoji EAP iš tiesų yra labai tikslinė programa ir dėl daugelio dalykų dar reiks konsultuoti su visoms suinteresuosiomis pusėmis ir nekantrai laukiu, kada bus plenarinėje sesijoje patvirtintas jūsų pranešimas. Lygiai taip pat tikiuosi parlamento pagalbos a, priimant visus teisės aktus, dėl kurių dar deramas. Tikiu, kad tai bus padaryta per artimiausią savaitę ir būtų idealu, kad dėl visko susitartume iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Ačiū labai uždėmesi, atsiprašau, kad kalbėjau kiek ilgiau, negu man buvo suteikta laiko, bet norėjau tiesiog jums pristatyti visą tą darbą, kurį atlikau per pastaruosius 12 intensyvaus darbo mėnesių. Mes dar dirbsime kartu ir aišku, Visi klausimai yra vienodai svarbus, nors tikrai įdomu būtų išklausyti, kokie yra jūsų prioritetai. Labai ačiū dar kartą visiems už puikų bendradarbiavimą, kurio pasižymėjo šis 12 mėnesių pastarasis laikotarpis. Dėkoju, pane komisarė. Dabar pradėsime klausimų ir atsakymų seansą. Pirmiausia žodis koordinatoriams. Po dvi minutės kiekvienam. Ponas Lyza, pirmas klaus. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponas komisarė. Jūs kalbėjote apie oro kokybę. Ir šią temą norėčiau užduoti klausimą. Galbūt iš karto prieš tai norėčiau keletą pastabų išsakyti. Tie skaičiai - 400 tūkstančių mirčių, ankstyvų mirčių dėl blogos oro kokybės. Ar tai iš tikrųjų jie tokie yra? Aš e, nagrinėjau šią problemą, šiek tiek atsargesnis būčiau, nes šios studijos, žinoma, yra nukreiptos į kovą su mm, prasta oro kokybė, visi tą supranta, bent lašą sveiko proto, proto turintis. Tačiau aš manau, kad vis tik tais reikėtų atsargiau skaičių žiūrėti. E, manau, kad e, jeigu komisija e, nori tokius skaičius duoti, tai tegul jinai pirmą atlieka namų darbus. Jūs, pane Vienkovska, šiek tiek nusi purtote nuo savęs atsakomybę. Komisijos pareiškimas padarytas 2013 metais sako, kad e, retrofitui turėtų būti padaryti pareiškimai. Pavyzdžiui, autobusas, kuris važinėja po miesto centrą, išmeta į orą 150 e, kartų daugiau taršalų. Ir jeigu pakeisime autobuso įrangą, tai aišku, tie skaičiai sumažės. Žinoma, automobiliai, lengvėjai automobiliai išmeta mažiau, nes jie netokie dideli kaip autobusai. Aišku, yra tam tikros kryptis numatytos, bet tie, kurie dirba e, vietoje niekas netaiko tų jungtinių tautų numatytų tautų. Taip, taip kad aš norėčiau paklausti, Ką jūs darote konkrečiai, kad būtų įgyvendinama tai, ką komisija numatė 13 metais? Ačiū. Dėkuoju, ponas Kabesun. Pone. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti komisarui, kad man atrodo labai gerai tas jo pristatymas teisingas tas teisės aktas, gerai atliktas darbas iš komisijos pusės. E, labai e, gerai, kad dirbama aplinkos saugos srityje. Aš manau, e, kad tai yra gerai ir reiškiu savo pasitenkinimą. Tačiau, kaip sakė kolega, trūksta, kai ko trūksta. O būtent trūksta geresnės sąsajos su oro kokybė, ypatingai dideliuose, dideliuose miestuose. Man atrodo, kad reikėtų užimti tvirtą poziciją šiuo klausimu. Aš dalyvausiu artimiausiuose posėdžiuose ir duosiu atitinkamus atsakus. Dar vienas dalykas e, - civilinė apsauga. Man atrodo, kad ši iniciatyva yra puikiai Jos tikrai reikia, kad Europa galėtų sėkmingiau atremti tokį didžiulį iššūkį kaip klimato kaita. Ir kai dirbsime e, su šiuo civilinės apsaugos mm, mechanizmu, kai geriau vertinsime riziką, e, kai pasieksime geresnio koordinavimo regionuose ir apskritai Europos, Europoje, e, tai aišku geriau kovosime ir su klimato kaita. Bet ar tam nereikėtų kažkokio tai koordinuojančio, kažkokios koordinuojančios organizacijos, kuri e, visus tuos veiksmus sutelktų, apibendrintų ir būtų ir, e, ir, ir, ir nukreiptų atitinkamą linkmę. Taip pat e, Ispanijoje yra vystoma tokia e, E, iniciatyva kaip Rei Natura, e, kuria siekiama apsaugoti bioįvairovę, atliekami įvairūs aplinkos vertinimo, įvairios aplinkos vertinimo studijos. Tai aš norėčiau, kad jūs pasidomėtumėte, ar galima būtų E, šioje srityje užmėgsti atitinkamą dialogą, kad darbas vyktų kaip galima konstruktyviau. Dėkoju, ponas Ultema. Yes. Dėkoju, ponia komisarė, kad atvykote, sako ponas Huitema. Norėčiau daugiau išgirsti iš jūsų apie jūsų įsitraukimą į bendrą žemės ūkio politiką, jos klausimų sprendimą. Ar galėtumėte daugiau papasakoti nors apie tai? Ir norėčiau išgirsti, Ar sutinkate su tuo, kad daugiau turime susitelkti prie ekologijos inovacijų, naujovių žemės ūkius rytie, naujų technologijų skirtų biovairoviai didinti e, ir kovai su klimato kaita, kad būtų galima efektyviau kovoti su šia kaita. Taip pat, ką manote apie žiedinę ekonomiką žemės ūkio sektoriuje? Kaip žinia, ta ekonomika savaime yra susijusi su žemės ūkio sektoriuje Tačiau galime nuveikti žymiai daugiau ir galbūt daugiau reikėtų sutelkti taip pat prie dirbožėmio kokybės gerinimo. Jeigu žemės viduje, dirbožėmėje gyvybei vietos atsiras daugiau, tai tuomet vanduo galės būti išlaikytas dirbožėmėje, galbūt nepateks kažkokios trašos ten, kurios neturi patekti ir panašiai. E, pagerės derliaus kokybė, e, produktyvesnės bus dirbožymis ir panašiai. Ar turite kokiu nors naujų iniciatyvų bežiaupės rytie? Ačiū, sako pirmininkė. Ponas Hausling, žaliųjų frakcijos vardu, prašau. Ja, Herr Kommissar, ich kann mich da mit den Fragen gleich. Ponas komisarė. Sie wissen ja, dass Aš galėčiau tik prisijungti prie to, kas buvo sakyta ir užduoti keletą klausimų susijusių su naujaja BŽUP. Jūs žinote, kad mes saugome e, bioįvairovę ir 2020 metais, jeigu nieko nedarysime dėl BŽUP, tai su ta bioįvairovė bus labai blogai, kadangi dėl BŽUP bioįvairovė nukenčia. Aš manau, kad e, komisaro Ogano pasiūlyme turėtų būti tam tikrų dalykų nukreiptų į BŽP keitimą. Tačiau kodėl? Ar jūs sutinkate, kad žemės ūkio darbuotojai turėtų gauti kažkokias didesnės išmokas e, susijusias su aplinkosauga. Šiandieną e, kalbame apie matį E, pranešimą apie pievas nykstančias Junktinėse Amerikos valstijose, e, apie sojos auginimą. E, tai yra tikrai dramatiški skaičiai. Jeigu pasižiūrėsime į laisvos prekybos susitarimą su Merkozūru, tai ar manote, kad bus tokie klausimai svarstomi kaip priekyba e, jautiena, aišku, apie tai bus kalbama, bet apie medžių kirtimą Latino Amerikoje tai ne. Ar jūs sutinkate su e, Žemės ūkio ministru, ar jūs su juo diskutuojate, ar mėginate sumažinti naudojimų pesticidų kiekį, e, ne tik tais apie nikotinoidus arba glifosatus kalbame apskritai E, naudojama daug daugiau pesticidų žemės ūkija ir reikėtų padaryti taip, kad žemės ūkio darbuotojams e, būtų nustatyta e, pesticidų naudoti kaip galima mažiau. Deja, ne visos valstybės narės eina tą linkmę ir ką jūs galvojate padaryti, kad būtų kitaip. No, Pirmininkė, dėkoju, kolega Petičinį, prašom. Dėkoju. Pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie oro kokybės klausimo, apie tai, ką tik kalbėjome. Sausio 30 vyko vadovų susitikimas, ten buvo svarstomas e, maist, e, oro kokybės klausimas. 130 miestų 27 valstybėse narėse nesilaikoma uh, nustatytų normų, 19 valstybių viršijo visas galimas libas, ribas, dėl e, kietųjų dalelių 14 e, šalių viršijo, e, dėl PM10 35 įmonės. Jūs sakote, visos tos šalis bus paduotos į teismą į Teisingumo teismą dėl to, kad e, yra tam tikri standartai pažeidinėjami. Kokios tai yra šalis ir kokios tai yra pažeidimo procedūros. Bet už pažeidimo procedūras mokės ne vyriausybės, o piliečiai. Ir čia norėčiau pakritikuoti už tai, kad valstybės narės, kurios nesilaiko taisyklių, e, turi būti nubaustos. Na gerai, bet tos nuobaudos, kas už jas mokės, kas padengs. Aišku, kad piliečiai. Piliečiai sumokės ne tik pinigai, bet ir savo sveikata. Yra tam tikri metodai ir tie metodai leidžia mums padaryti daugiau negu numatyta pažeidimo procedūra. E, padaryti taip, kad ne piliečiai mokėtų, o mokėtų tie politikai, kurie yra dėl tokios padėties susidariusios kalti. Dėkoju. Štai ir išgirdome pirmąjį raundą klausimų. Norėčiau steigti žodį Jums atsakyti. Komisaras, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į tuos klausimus, kuriuos užtavė Peter. Tas skaičius, apie kurių kalbame, na, sutinku su jumis. Faktas yra nepriimtaminas, o ne skaičiai, nes Skaičius pateikė aplinkos, aplinkos apsaugos agentūra. E, 400 tūkstančių mirčių, kurių neturėjo būti faktiškai. Tokie skaičius mes gavome. Be abejo, žmonės daug, kurie kenčia nuo chroniškų lygų, nuo kvepavimo lygų. Taip, taip. Jūs klausėte, ar imsimės kokių nors veiksmų. Taip, imsimės, kaip jau sakiau. Sutinku su jumis, kad mes turime e, ieškoti tų problemų šaknų. Aš galiu kreiptis į valstybės narės ir klausti jų, ar pasiekė šalis kokiu nors rezultatų ar ne, tačiau galiausiai reikia pradėti pažeidimo procedūras tais atvejais, kai e, jų vykdomi veiksmai netitinka ES teisės aktų. E, pavyzdžiui, elektros energijos gamybos, pavyzdžiui, transporto srityje ir panašiai. Aš manau, kad dėl, to, dėl tų miestės, miestuose cirkuliuojančių autobusų retrofitting aš sutinku dėl paties siūlymų. Me, buvo klausima, kokią paramą mes ketiname teikti. Europos komisija teikia savo iniciatyvas, mes turime Europos Sąjungos švaros e, forumą, dialogą ir tas forumas vyksta Paryžiuje. Euro kokybė E, oro kokybės ekspertų grupė tris kart per metus susitinka, bendradarbiaujama taip pat siekiant paskatinti kitus laikytis geros praktikos. Taip pat dirbama su teisinėmis struktūromis, e, siekiant keistis gerąją praktiką ir taip toliau. Poniai Kabeson, Kabeson galėčiau pasakyti, kad be abejo veiksmų dabar reikia imti siekiant užtikrinti oro kokybę mes dabar jau, sakyčiau, pavėlavę esame ir bandome nu, kažką daryti vėluodami. Buvo iškelti tikslai spręsti problemus, kurios jau egzistavo 2005 ar 2010 metais. Taip, skubiai reikia veikti, sutinku su jumis. O kai dėl civilinės saugos mechanizmo mes pirmiausia kalbame apie tai, kad reikėtų paremti vienus ar kitus veiksmus, o valstybės narės turi suprasti štai, ką mūsų aplinkos saugos teisės aktai, direktyvos turėtų būti naudojamos tinkamai. Ir sakau, turėtų būti, o ne galbūt galėtų būti ar panašiai. Nes tie teisės aktai turėtų būti prevenciniai dokumentai patintis užkirsti kelią, pavyzdžiui, gaivalinėms nelaimėms arba, arba, arba arba panašiems įvykiams. Mes kalbame apie tai, kaip išvengti tų gaivalinių nelaimių, nes tuomet prarandama daug žmonių gyvybių, tuomet e, patiriamos didelės ekonominės sąnaudos, likviduoti toms nelaimėms. Kai dėl iniciatyvų Ispanijoje dėl bioįvairovės, tai noriu pasveikinti Ispaniją, kurie mėsi ne vienos iniciatyvos pastaruoju metu. E, štai E, buvo pasteikta hartija žiedinės ekonomikos Ispanijoje, tai buvo žiedinės ekonomikos paktas, kurią pasirašė daug suinteresuotų subjektų. Tai štai, tikrai puiku matyti tokias iniciatyvas Ispanijoje. Kai dėl bendrosios žemės ūkio politikos, Tai yra vienas, vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo mes susidurėme. Kai kalbam apie bioįvairovę, turime tokių studijų, e, įvairių tarpinės peržiūros dokumentų susijusių su bioįvairove. Ir tie dokumentai rodo, kad mes šiek tiek pasiklydę esame, kad dėl bioįvairovės mes e, tiesiog matome tokias tendencijas. Ir visi nurodo kad pagrindinė viso to priežastis yra žemės ūkio politika, e, žalinimo politika. Deja, neduoda tokių rezultatų, kaip buvo tikėtasi bendrosios žemės ūkio politikos rytį. Ir čia ne tik aš, taip manau, auditorumai pateikė tokią, to, tokią pat išvalgą. E, žemės ūkis teršia, mes kalbame ne tik apie žemės taršą. Tiesiog turbūt žinote, kad trašos yra vienas iš didžiausių taršos šaltinių. Jo, jų likučiai patenka į vandenynus ir ten pridaro didžiulių nuostolių. Mes dabar, reformuodami VŽP, turime unikalią progą. Jeigu ją teisingai nepasinaudosime, tai vėl užstriksime septyneriems metams. Ir vėl viskas užvarčios iš pradžios. Būtent dėl to norėčiau paprašyti jūsų paramos. Mes be abejo turėtume ko gero naudotis žalinimo priemonėmis. E, įtvirtinti jas BŽUP srityje. Ir mano supratimu mes turėtume nustoti subsidijuoti tokias žalojančias praktikas, kurios neduoda jokios pridėtinės vertės. Aš kartu dirbu su komisaru Hogan, mes abu dirbame kartu, e, kai siūlomi e, su BŽUP susiję aplinkos apsaugos teisės aktai, Mes taip pat norime skatinti tokį ūkininkavimą, kuris teikia pridėtinę vertę. Tad e, tik norėčiau pasakyti, kad vienas dalykas yra pateikti komunikatą, o visai kas kita yra parengti tinkamus teisės aktus ir suteikti reikiamas paskatas. Aš manau, kad mes turėtume taip pat susitelkti prie inovacijų. Mes e, aplinkosaugos rytyje girdime nemažai jų pasiūlytų. Turime tokią iniciatyvą kaip žiedinė ekonomika ir panašiai. 15 milijonų piliečių pritarė horizonto 2020 nuostatoms dėl žemės ūkio politikos. Dirbožėmio kokybė be abejo labai svarbu. Mes turime spręsti problemas, kai tas dirbožėmis yra nekokybiškas. Be abejo, įvairūs potviniai, fragmentacija, nederlius, visa tai yra susijęs su blogu žemės naudojimu kai dėl vairovės, dėl BŽUP, dėl pesticidų naudojimo, taip, Komentarų sulaukiama daug. Ponas Piedičinį pateikė klausimą ir jam galėčiau pasakyti tą patį. Kai kalbame apie oro kokybę, mes daugiausia kalbame apie tai, kas vyksta dabar, kokie pažeidimai buvo padaryti, kas daugiausiai įtakos blogai oro kokybei turi dabar. 2013 jau prasidėjo pažeidimų procedūros prieš 13 valstybių narių, prieš 16 buvo imtas į kitų priemonių. E, prieš vieną valstybę buvo imtasi e, priemonių, dvi valstybės narės neužtikrino tinkamos oro kokybės stebėjimo. Oro kokybės indeksas turėtų būti numatytas, oro kokybės indeksas, man atrodo, bus ta priemonė, kuri suteikia daugiau galių piliečiams nes oro kokybės, kokybė turi didžiulės įtakos piliečių sveikatai. Mūsų piliečiai svarbu, kad galėtų sekti, kaip kinta oro kokybė ten, kur jie gyvena. Ir man atrodo, dėl to buvo susitarta, kai buvome susirinkę į vieną iš tų forumų, kur buvo diskutuojama apie oro švarą. Uh, Then... Uh, Ačiū, komisarė. Dabar turėsite galimybės dar užduoti klausimų, kiekvienas po vieną minutę. Pone Grostet, ačiū, pone komisarė. Jūs mums kalbėjote apie bio įvairovę mūsų kaimuose. Uh, CNRS nacionalinio, teism, nacionalinio mokslo tyrimų instituto studija buvo paskelbta. Ten yra kalbama apie paukščių išnykimą tose vietose, kur yra daug dirbamo žemės. Jūs šiek tiek apie tai užsiminėte. Norėjau paklausti, ar jūs manote, kad reikia į paukščių apsaugos ir jų buveinių direktyvą atsižvelgti ir ar ketinat imtis priemonių, kad tos direktyvos nuostatos būtų tinkamiau įgyvendintos. Antra, svarbus klausimas taip pat yra strategiją, kurią netrukus atrodo paskelbsite dėl farmacinių produktų įtakos aplinkai. Tai yra labai svarbus klausimas, nes bus peržiūrimos direktyvos susijusios su veterinariniais vaistais. E, taip pat aplinkosaugos monografija bus paskelbta. Tai svarbios priemonės, nes būtų galima labiau harmonizuotai įvertinti tam tikrų medžiagų poveikį aplinkai. Tačiau kartu tai labai sudėtingi klausimai. Norėjau paklausti, ar tas aplinkosaugos monografijų klausimas dabar yra aptariamas, ar apie jį kalbama ir ar manote, kad pateiksite atsakymus į tuos visuomenė kilančius klausimus. Ačiū. Uh, labai Ačiū. Toliau ponas Sorinio. Ačiū, ponas komisarė. Aš norėčiau paklausti dėl miško. Miškas yra labai svarbus aplink, aplinkai. Kaip žinote, praeitais metais dėl klimato taiko, kaitos ir dėl valdymo tam tikrų ypatumų miškas Portugalijoje labai nukentėjo nuo gaisrų. Praeitą savaitę buvo viena asociacija, kurioje buvo balsuojama ir nubalsuota, kad šie metai bus paskelbti miškų metais. Į šią realybę turime atsižvelgti. Portugalijoje problemos, kurios, su kuriomis susidūrė miškai, negali būti išspręstos per metus ar per dešimt, tačiau reikia pradėti gyvendinti tvarę politiką. E, e, reikėtų daugiau išteklių skirst, skirti ir skatinti miškų apsaugą e, bei biomasės energetika. Aš esu šešėlinis pranešėjas šią temą ir yra numatyta, kad atsinaujinančios energijos rūšys E, turi būti tausojančios aplinką. Ar yra Europinė miškų strategija ir kaip joje stengiamasi skatinti tą atsinaujinančią energiją. Ir dar kaip galima, e, ką galima daryti siekiant išvengti dėl miško gaisrų. Ačiū komisarė. Labai ačiū kad atvykote. Aš norėčiau pakalbėti apie vandenį. Sveikatos apsaugos organizacija irgi yra pareiškusi savo nuomonę apie vandenį, ji paprašė peržiūrėti parametrus. Aš norėčiau susitelkti ties e, boro e, buvimu vandenyje. Nustatyta, kad viename litre gali būti nedaugiau kaip vienas miligramas. E, dabar yra 2,4. E, Visose srityse, kur yra vulkanų, tas parametras labai svarbus. Mano regione Sicilijoje šis parametras yra kiek kitoks, ten yra padaryta išimtis. Ir čia norėčiau komisijai užduoti klausimų. Komisija man visada atsakydavo, kad kai, buvo, e, kai, kai bus atnaujinama direktyva, parametrai bus peržiūrimi, tačiau taip neįvyko. Visur yra seni skaičiai nurodomi ir komisijos sename tekste taip pat yra sakoma, kad nėra padaryta jokių naujų tyrimų. Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija studijas atliko ir parametrai yra visokie, tai gal reikėtų kažkaip viską pataisyti. Ačiū toliau, ponas Volkanas. Komisarė, noriu iškelti vieną konkretų klausimą susijusi su dirbožėmio apsauga ir miestais dar 2020 metais buvo bandama pažaboti iš laivų išmetamus taršalus, taip pat ir sausumos keliuose išmetamus taršalus. Jeigu laivai turės galimybę ir iš jų bus reikalaujama naudotis elektros energiją plačiau, tai tada uh, galima tikėtis sumažinti taršą iš laivų, bet yra ir neigiama pusė. Ir būtų įdomu žinoti, ar Europos komisija ketina renkti kažkokius tai bend, kažkokias bendras visiems taisyklės dėl elektros naudojimo kruizuose. Aš suprantu, kad geriausias būtų koordinuotas, suderintas požiūris, tai beje sutaptų ir su tais tikslais, kurių mes keliame, e, kurių mes jau keliame vandenynų apsaugos rytyje. Ir labai norėtųsi žinoti, ar turite kokiu nors planu dar iki 20 metų pateikti kažkokių, kažkokių konkrečių rekomendacijų, nes uostuose, jūrų uostuose ir miestuose kurie turi tokius uostus, taršai tampa vis aktualesnis klausimas. Toliau ponia Gardinė. Du dalykai. E du dalykai, ponia komisarė, kuriuo aš noriu paklausti. Ypač tai siejasi su Adrijos jūra. Šis komitetas surengė klausimą taršos klausimais ir mums pristatė tam tikrus statistinius rodiklius apie tai, kaip tarša veikia smulkesias pelaginę, ruš, pelaginę žuvų rušies žuvis. Yra taip vadinamos trumpo gyvenimo ciklo žuvų rūšis. Ir aišku, numatytos priemonės turėtų duoti rezultatų, bet faktiniai duomenys anaip tol nerodo, kad atkurta šių žuvų išteklių reikalinga biomasė. Tai reiškia, kad reikalinga kitų imtis priemonų, kurios užtikrintų gerą išteklių valdymą ir konkrečiai reikiamą biomasą, nes tiesą pasakius, smulkių pelaginių žuvų žvejyba tai yra išlikimo galimybė tūkstančiams šeimų. Ačiū, pana pirmininkė. Aš Labai džiaugiuosi, sako kitas kalbėtojas. Ar jūs galite girdėti mane? Ar jūs girdite, ką aš sakau, komisarė? Jei girdite, tai puiku. Taigi, mes artėjame prie lūžio taško prie kurio buvome 2010 metais. Galbūt mums ir nepavyks pasiekti visų tikslų biologinės įvairovės rytyje. Todėl noriu paklausti, ar komisija taikys pažeidimo procedūrą tiems, toms valstybėms narė, narėms Viduržėmio jūros regione, kurios nesiima reikalingų veiksmų. Nes mes kalbame apie tai, kad 20 tūkstančių 000 paukščių rušių gali paprasčiausiai išnykti, jeigu nedėlisant nebus imtas į reikiamų jų apsaugos priemonių. Mes jau klausėme komisijos šito dalyko, bet gavome labai abstraktų atsakymą. Noriu paklausti, ar komisija ketina imtis baudžiamojo persekiojo veiksmų prieš tas valstybės narės, kurios neįgyvendina numatytų priemonių. Kas dar nori pasisakyti, klausė pirmininkė. Ponas Dokmanas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš jau paprašiau žodžio ir buvo, ne, buvo atsižvelgta į tai, kad paprašiau jo. Komisarė, jūs nekalbėjote apie didžiuosius mesėdžius, tokius kaip vilkai jūs šiek tiek nevertinate situacijos. Jūsų bendradarbiai, bent jau komisijoje, tai tikrai, kai prašome pateikti sprendimų variantus. Tai kalbama apie vilkus, bet e, situacija vietoje visiškai e, nepatenkinama, nepaisant e, to, kad ieškoma įvairių būdų spręsti vilkų klausimą. Šio klausimo išspręsti taip ir nepavyko, ypatingai ten, kur auginami, kur yra nedideli oškų ir avių uh, E, ūkiai. Reikia šiek tiek garbingiau pažiūrėti į situaciją ir pasistengti žmonėms vietoje duoti tinkamus atsakymus. Ar mes norime, kad į Europą grįžtų vilkas? Ar norime, kad kai kuriuose regionuose būtų tradiciškai auginami gyvuliai, vykdytų, būtų vykdomas e, turizmas, e, ir tuo pačiu gyventų vilkai. Taigi, ką jūs šiuo klausimu padarėte? Madam Reid. Pone Reid. Ah, for... Labą dieną. Ir ačiū, ponė Kausar, kad atvykote. 2017 lapkritį Vokietijoje buvo skės, paskelbta Humboldto centro atlikta studija e, susijusi su aplinkosaugos tyrimais buvo pasakyta, kad e, vandenynuose atsirado pernelyg daug plastiko ir 90 procentų jo susitelkė Kinijoje. Kinija, Indija ir Pakistanas dabar yra probleminės vietos. E, dabar jungtinė karalystė paaiškėjo savo perdirbtiną plastiką eksportuodavo į Kiniją. Po to, kai buvo paskelbta ta studija, kiniečiai atsisakė priimti tą plastiką. Jo daugiau nebeprima, tačiau kai kas, dalis to plastiko patenka į vandenynus. Gali nutikti taip, kad vandeninė atsidūrė tas plastikas, kurį mes išsiuntėm į Kiniją perdirbti. Ar tarp gali būti? Ar turit kokių žinių šio klausimą? Ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponė Ruidė. Pone Šarpiai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau paklausti dėl žvejybos, naudojant elektros impulsus. Valstybės sekretorius mūsų valstybės dirbo ir naujasis ministras dirba prie šio klausimo. Kalbama apie inovacijas, apie tvarumą. Europos žuvininkystės politika turi būti paremta mokslo tyrimais ir išvadomis. Jūs atrodo visada būtent už tai ir pasisakėte. Olandijos tūkstančių žvėjų šeimos yra priklausomos nuo Europos komisijos paramos. E, kaip Europos komisija trilogo metu sieks, kad mūsų e, sprendimus diktuotų ne emocijos, o protas. Lapkričio 25 dieną praeitų metų e, Europos komisija atrodo ketino Envi komiteto požiūrį remtis. E, ten buvo pasakyta, kad visos pozicijos turi būti pagristos moksliškai. Plenarnėme posėdėje sausio mėnesį dauguma deputatų, kad ir kaip bebūtų gaila, atsisakė to požiūrio, nes buvo paskelbta, kad visiškai draudžiama bus tokio pabudžio žvejyba. E, Niderlandai būtent tokį medžio, žuklės metodą vartojo kaip pažangų būdą, tačiau jis buvo uždraustas. Jis yra tas būdas, kuris yra palankus aplinkai. Noriu pasakyti, kad Olandijoje šis klausimas labai aktuolus, kai kalbama apie e, inovacijas. Niderlandai e, stengiasi žengti priekį tų inovuotojų. Tai kaip bus dabar? Ačiū. Žvelgiu, ar dar kas nors nori paklausti, sako pirmininkė. Jeigu ne, suteiksiu žodį komisarui atsakyti. Thank you, thank you. Labai ačiū, pirmininkė. Gal Pradėsiu nuo atsakymo, ponė Groslet. Grostet. Apie paukščius ir ypač ūkių plotuose gyvenančius paukščius. Taip, iš tiesų, a, maždaug 55 procentais nuo 80 metų sumažėjo <clears throat> mūsų kaimo vietovėse paukščių, dėl intensyvos žemdirbystės ir kitų faktorių. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką, kad nepakaks vien tik tai teisės aktus priimti. Šio klausimo reikia imtis ir bendrosios žemės ūkio politikos kontekste, nes kitaip mes nepasieksime gerų rezultatų. Taigi reikia atitinkamai pertvarkyti ir BŽUP. Dėl veiksmingumo ir visų kitų priemonių ir pažydimo procedūros taikymo. Galiu patikinti Jūs, kad kai tikrai yra galimybė, pritaikyti pažeidimo procedūrą valstybėms narėms, kurios neįgyvendina paukščių buveinio apsaugos priemonių, mes tą ir darome. Nedvėjokite, mes tikrai tą darome, nes, pavyzdžiui, mes jau, sakysime, ėmėmės tokios pažeidimo procedūros ir prieš Suomiją, ir prieš Airiją. Bet turiu pasakyti, kad mes ne tik stengiamės dirbti ES teritorijos ribose, mes bendradarbiaujame ir su trečiosiomis šalimis ir pavyzdžiui e, viduržėmio jūros regionų grupėje mes e, labai daug daroma, kad būtų apsaugoti laukiniai paukščiai, jų rūšis ir kad būtų mūsų direktyvos taisyklės geriau įgyvendinamos. Na dabar kitas klausimas dėl vaistų strategijos. Aš manau, kad šiuo metu vyksta diskusija. Vaistų strategijos klausimų mes labai rimtai ją vertiname, beje, apie tai kalbėjome ir per praėjusi mūsų susitikimą. Darbo nebaigėme ir labai tikiu, kad mes su jumis dar susitikime susitiksime ir kalbėsime, ką daryti, e, kaip klasifikuoti vaistus ar kaip žalingas medžiagas aplinkosaugos požiūrių. Dabar dėl miškų. Apskritai, miškų valdymas priklauso nacionaliniai valstybių narių kompetencijai, bet net ir nepaisant to, mes veikiame aktyviai, nustatėme praėjusiais metais gana uh, griežtas taisyklės. Pavyzdžiui, atskiros taisyklės taikomos yra vienai Lenkijos teritorijos e, daliai, taigi mes imamės veiksmų, kai tik to reikia. kalbant apie atsinaujinančią energiją. Nereikia galvoti, kad tai yra tik biomasė ir bioenergija, nes mes skatiname ne tik šios atsinaujinančius energijos šaltinius, nes dažnai, bet yra atsinaujinančio energijos šaltinių, kurie nėra tvarus, nes kai kuriais atvejais kertas interesai su maisto gamyba. Atskirai gal reikėtų paminėti a, maistinį biokūrą ir taip toliau. Čiovanai Dlavija sakė, aš dabar negaliu jum atsakyti, bet tikrai pasidomėsiu skaičiais ir um, jeigu atvirai, tai man geriau būtų jum atsakyti raštu ir pasižiūrėti, kokie yra iš tiesų duomenys. Aš labai suprantu, kad klausimas aktualus, ypač turint galvoje etnos uh, vulkano regioną, nes daugiausia jisai ir nukenčia. Dabar dėl kruizinių laivų mes analizuojame kruizų klausimą, bet e, tai nėra vien tik. Ne, reikia kalbėti ne tik apie e, sausumos transporto uh, taršą, bet ir apie kruizinius laivus, kurie labai teršia vandenis. Aš pats asmeniškai susitikinėjau su kruizų organizavimo sektoriaus atstovais ir turiu pasakyti, kad mano įspūdis štai koks. Jie nebūtų prieš teisės aktus, kurie leistų sumažinti taršos lygį. Bet jie pageidautų tai daryti uh, nustatant vienodas sąlygas visiems, tai yra per tarptautinę jūrų organizaciją, kad jie galėtų geriau konkuruoti, o ne atsidurtų uh, žalingoje situacijoje konkurencinės kovos požiūrių. Ir aš pats pasisakau už vienodas konkurencijos uh, sąlygas. Na, dėl pelaginių žuvų daugiamečias valdymo programos Adrijos jūroje. Taip, tai vienas iš tų pirmųjų planų, kuriuos mes parengėme viduržėmio jūros regionui, nes aš tikrai norėčiau pradėti spręsti viduržėmio jūros problemas, nes pavyzdžiui 90 procentų uh, išteklių viduržėmio jūros regione yra išžvejojami, viršėjamos bet kokios normos, mes kai kurius išteklius sugebėjome atkurti. Aš pats esu iš to regiono, bet dėja viduržėmio jūros regiono žvėjai mano, kad kuo mažiau bus reguliuojama, kuo mažiau taisyklių, kuo mažiau kvotų, tuo didesnis bus jų pelnas. Bet tikrai ne. Nes jeigu pasižiūrėsite į to, tas teritorijas, kurios žvejybą tvarko vadovaudamosi mokslinėmis rekomendacijomis ir a, apsaugo išteklius, tai tada ištekliai atkuriami ir pelningumas kyla. O viduržėmio jūros regione mes prarandame išteklius ir žvėjų pelnas a, neiš, pajamos neišvengiamai mažėja, todėl mes turėsime spręsti šią problemą ir pelaginių žuvų išteklių valdymo planas, tai yra pirmasis mūsų bandymas. Ir mes visada girdėjome iš valstybių narių, kad nereikia taisyklių, nereikia a, nieko, nes tik mes turėsime jų laikytis, o kitapus viduržėmio jūros regiono Afrikos žvėjai to nesilaikys. Bet mes dabar pabandėme parengti planą ir nepamirškite, kad to plano atveju yra tik trys valstybės narės, kurios a, gaudo šią žuvų rūšį. Ir mes anksčiau bandėme kitokias priemonas, labiau skatindami išteklių atkūrimą, bet jos ne visai pasiteisino. Todėl mes bandome dabar žengti truputį kitų kelių, valdyti laimikio kiekius. Dėl bio įvairovės. Tai atsakysiu paprastai. Taip mes ir toliau taikysime pažeidimo procedūrą, kai tik tai bus neįgyvendinami paukščių direktyvos reikalavimai. Aš jau tokias procedūras pradėjau anksčiau ir ketinu tą daryti toliau. Dabar pono Durkmano klausimas. Neseniai susitikau su ministrais ir a, mes svarstėme plėšriųjų laukinių žvėrių klausimą. Bet grįžkime konkrečiai prie vilko. Vilkų populiacijos augimas nėra a, vienkartinis reiškinys. Yra stabiliai vilkų populiacija auga vienur ar kitur. Mano a, darbuotojai dabar labai aiškinasi, kokia yra padėtis ir tikrai aplinkos ministrai, su kuriais susitikau, sako, kad situacija darosi rimta. Kita vertus, tikriausiai mes galbūt, žinot, tapome savo gerų priemonių auka, nes mes um, buvom numatę kaip atkurti vilkų populiaciją, o dabar jų populiacija yra tokia didelė, kad problemos kyla Portugalijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Italijoje, Švedijoje, kai kuriuose kitose šalyse. Ir aš manau, kad per artimiausias kelias savaitės. Vyks susitikimai su trijų valstybių narių aplinkos ministrais kurių metu konkrečiai bus kalbama apie vilkų problemą. Dabar vandenynų tarša plastikų ir apskritai a, vandenynų tarša. Tiesą pasakius, tai ne visai tikslus pavadinimas jūrų tarša. Tai nėra jūrų tarša. 80 procentų tokios taršos patenka iš sausumos ir 80 procentų jos sudaro plastiko įvairiausi gaminiai. Mes būtinai turime sustabdyti tokią plastiko taršos jūroje ir vandeninuose augimo tendenciją. Mes jau keletą priemonių išbandėme, tikiuosi, kad jos pasiteisins. Aš manau, kad reikia pirmiausiai sugaudyti plastiko atliekas dar upėse prieš jom patenkant į vandeniną. O dėl Kinijos mes tikrai gerai bendradarbiaujame su Kinija, ypač jūrų ir vandeninų apsaugos rytėje daug ką svarstome kartu ir galvojame plėsti bendradarbiavimą, neapsiriboti vien tik tai jūrų taršą ir plastiko taršą. Aš nežinau, ar ES eksportuoja plastiko atliekas perdirbimui į Kiniją ir ar toks um, plastikas neatsidūrė vandeninė. Na žinot, niekad negali e, nieko atmesti bet e, aš manau dabar jau ir Europos įmonės turės galimybę Europoje perdirbti plastiko atliekas. Nes iš tiesų nėra prasmės siūsti visas tas atliekas į Kiniją perdirbimui. Mes taip pat pasižymėjo Europos parlamento poziciją dėl HALS ir tai yra kur kas platesnis klausimas, tai yra techninių priemonių klausimas ir dėja aš nedalyvavau toje diskusijoje, kuri vyko uh, parlamente. Dabar prasidėjo techniniai pokalbiai trejato lygių ir labai tikiuosi, kad prasta situacija, kuri buvo anksčiau, nepasikartos. Bet mes tikrai turime atkreipti dėmesį į mokslininkų rekomendacijas. Jeigu jas nekreipsime dėmesio, tai mes abe, nebejotinai negalėsime sėkmingai įgyvendinti mūsų bendrosios žuvininkystės politikos, nes e, elektrobangų panaudojimas žvejybai yra žalingas dalykas Ir e, dabar, kai mes atkūrėme MSI lygių išteklių būklę, tai mes jau pradėjome, mes jau apsaugojame 40, 54 žuvų rušių išteklius ir pasiekėme neblogų rezultatų, bet tik todėl, kad laikomės, laikomės mokslininkų rekomendacijos. Ir labai tikiu, kad pavyks gerai susitarti ir dėl techninių priemonių taikymų. Ačiū, komisarė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, kad visada esate pasirengę dalyvauti mūsų diskusijoje ir mes tai labai vertiname. Ačiū, ponia pirmininkė. So um, I will uh, make some announcements so that we use this time. Štai štai, kolegos, pereikime prie pirmininkės pranešimo, jie bus labiau administracinio pobūdžio. Kovo 27 dieną, trečiadienį, nuo antros valandos e, rinksimės į darbo grupę e, PUST 22, kalbėsime apie naujus automobilius, visi kolegos yra kviečiami dalyvauti. 26 balandžio, po pietų. Mes ketiname e, anuliuoti po pietinį posėdį. Ir šią popietę turime vertimą į visas kalbas, 21 jų ir elektroniniu formatu yra pateikti visi reikiami dokumentai. Mes taip pat esame išdarinę koordinatorių rekomendacijas. Jeigu prieštaravimų nebus, laikysime, kad jos yra patvirtintos. Taip pat e, turime posėdžio protokolus vasario pirmos dienos ir taip pat vasario 26-27 dienos. Jeigu iki posėdžio pabaigos nesulauksime prieštaravimą ar komentarų, juos taip pat laikysime patvirtintais. Dabar. Šiandien. Periname dabar prie kito darbo tarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su Danielė Vjoti. Ji yra at, ren, e, pranešė renginti e, pranešimą apie 2019 metų ES biudžetą. Ji netrukus turėtų pasirodyti 17 valandą vyks bendras komiteto posėdis su AFET komitetu. Kalbėsime apie klimato diplomatiją. Visi kolegos yra kviečiami dalyvauti, nes tema regisi bus tikrai įdomi. O dabar lūktėlėsim keletą minučių, kai tik kolega Vjoti pasirodys, pradėsime keitimąsi nuomonėmis. Well, uh, colleagues, um, we... Kągi, pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Daniela Vijota, kuris um, rengia už uh, ES 19 uh, metų biudžeto trečiojo skyriaus projektą ir jūs žinote, kad um, visa tai bus darinama susirašinėjant, o mūsų komitete svarstysime pirmą Liepos, o balsuosime uh, rūpiučio 30 dieną rytinio posėdžio metu yra dar ir kita pranešėja, Anelelys, bet e, aš pirmiausiai norėčiau suteikti žodį e, Danielė Vijoti, kad e, ponas Vijoti pirmiausiai pasisakytų, pristatytų šią temą, o tada jau mes toliau klausysimės, kokios yra kitos pozicijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. soprattutto la prima audizione che, che facciamo sul, eh, sul bilancio, quindi... Eh, per... Mm. Noriu eh, pasakyti, kad mes kalbame apie visą biudžeto ciklą. Ir eh, norėčiau labai trumpai pristatyti šio eh, skyriaus biudžeto projektą, nes mane labiausiai domina jūsų klausimai, ką jūs manote. Taip pat įdomina ir ką galvoja kiti. Komitetai, nežinote, daugiametė finansų programa neišvengiama poveikį dėris visoms sritims. Apie tai beje kalbėjome ir Strasbūro praėjusią sesiją. Dabar kokios yra 19 metų biudžeto projekto gairės. Mes bandome pirmiausia dėmesį kreipti aplinkosaugos klausimų finansavimui, atsižvelgiant į visai nenaują parlamento poziciją. Ir parlamentas visada, jūsų komitetas visada siekia gauti kuo didesnį finansavimą. Be to, susitarimo šalių konferencijoje Paryžiuje irgi buvo kalbama apie uh, klimato kaitos priemonių gyvendinimo finansavimą. Todėl aš stengiuosi viską, į viską vertinti holistiškai. Ir aišku, maždaug 20 procentų ES biudžeto bus skirta kovai su klimato kaitos padariniais, bent jau taip norėtųsi. Ir tuo pačiu bus bandoma užkirsti kelią a, kitiems dalykams. Aišku, iš esmės pakeisti daugiametę finansinę programą vargu ar pavyks, bet yra keletas ryčių, kurios labai svarbios, tokios kaip pavyzdžiui programa LIFE, e, sveikatos apsaugos ir kitos. Aš gana aiškiai suprantu, kas labiausiai rūpi aplinkos komitetui, bet uh, reikia galvoti ir apie tai, kaip mes solidariai veiksime. Ir dabartinėme biudžeto formavimo etape aš pakol kas stengiuosi išklausyti visus ir geriau suprasti, kokie yra a, aplinkos komiteto finansavimo prioritetai. Aišku, vyks dėrybos ir um, ministrų taryboje, kaip ir trilogas. Jūsų komitetas pateiks nebijotinai savo formaliją nuomonę, bet aš pabandysiu uh, kuo geriau bendradarbiauti, kai tik bus suformuotas 19 metų biudžeto projektas. Bandysiu įvertinti atskirų komitetų poreikius nes 19 metų 20 biudžetas tikrai turėtų kaip galima geriau tenkinti Europos parlamento poreikius. Ačiū labai. Na, esu tikra, kad aplinka, klimato kaita, visuomenės veikata, vartotojų apsauga, maisto sauga yra tos pagrindinės rytis, kurios labiausiai rūpi uh, mūsų piliečiams. Todėl turima turi būti laikomasi tų viršutinių ribų, dėl kurių susitarta jau kovo mėnesį. Ir e, bet kokie kai kurie padidinimai turėtų būti atmesti. Dabar, kai kalbame apie live programą ir augimo programą, nereikia pamiršti, kad nemažiau svarbi yra sąjungos civilinės, e, sau, e, civilinės saugos mechanizmo programa, nes ji tarnauja tam tikriems politiniams ir praktiniams tikslams. Jeigu mes norime užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą visoje ES, reikalinga nebijotinai skirti deramą finansavimą. Aš pati asmeniškai pritariu tvaresniam finansavimo modeliui ats, kuris turėtų atsižvelgti ir į naujausius pasikeitimus aplinkybių. Dabar dėl klimato kaitos ir veiksmingumo didinimo. Tai yra horizontali horizontalūs klausimai, kurie aktualūs visose ES politikos rytise, ypač jeigu pasižiūrėsime į tą strategiją, kurią vadovaujamasi iki 20 metų. Todėl tik tinkamas finansavimas galės padėti mums pasiekti um, klimato kaitos padarinių likvidavimo tikslų ir pereiti prie mažai CO2 išmetamų uh, ekonomikų. Nereikia pamiršti, kad bent 20 procentų biudžeto turėtų būti skiriama klimato kaitos padarinių švelninimui. Laikotarpį nuo 14 iki 20 metų mes esame prisėmę tam tikrus įsipareigojimus ir reikia atitinkamai formuoti mūsų finansavimo sistemą. Taigi balandžio 21 dieną vyksgi diskusija dėl ES biudžeto atsižvelgiant į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Dabar trečia, agentūrų klausimas. Mums ypač nerima kelia agentūrų biudžeto apribojimai atsiradę po to, kai buvo decentralizuota agentūra, kuri anksčiau priklausė mūsų sryčiai. Ir jeigu mes norime vadovautas dydžio principu, nes atitinkamai, kuo didesnė agentūra, to daugiau jinai vykdo uždavinių, turime užtikrinti ir finansavimą. Bet pasaraisiais metais stebima, kaip nuolatos maži, mažinamas yra darbuotojų skaičius, nepaisant to, kad darbo apimtis auga. Todėl mes manome, kad negalima visų tempti ant vieno kurpalio ir kiekvienos agentūros poreikius reikia įvertinti atskirai. Galiausiai, koks bus Brexit poveikis? Ne tik agentūroms, ypač EMA vaisto agentūrai, bet koks bus jungtinės karalystės pasitraukimo poveikis kitoms programoms vykdomoms aplinkosaugos srityje, nes programas būtina išlaikyti. Taigi tokios būtų mano pastabos ir tikiuosi labai, kad kai kurios į, į mūsų mintys jūs atkreipsite dėmesį, nes jūs sakėte, kad jums labai aktualios tos mintis ir jūs pasirengę išklausyti. O dabar a, suteiksiu žodę šešėliniams pranešėjams, kurių nėra salėje, sako pirmininkė. Todėl noriu paklausti, jeigu yra kolegų, kuriuos domina šis klausimas, prašom, ponas Lavie pirmiausiai. Ačiū kolegai Joti už atliktą darbą. Aš 2013 metais buvau pranešėjo atsakingų už biudžetą ir žinau, kad darbas yra labai įtemptas, labai sunkus, labai sunku viską privesti iki galo. Taip pat sunku atsižvelgti į visus poreikius. Kalbant apie komitetą, norėčiau du dalykus paminėti, beje pranešėjas taip pat e, paminėjo. Pirmiausia, centralizuotos agentūros. Jau visą eilę metų mes e, karpame jų biudžetą. Tačiau teisėkūros požiūrių mes iš tų E, agentūrų prašome vis daugiau ir daugiau. Tuo tarpu biudžetą jų karpome. Bet agentūros, aišku, negali duoti atsako į mūsų keliamus klausimus. Labai atidžiai reikia viską žiūrėti. Toliau tos agentūros, kurios bus iškeltos. Čia kalbame apie mūsų biudžetinį mechanizmą šitas susitarimas dėl breksito mus prives daryti tam tikrus pervedimus. Šis sprendimas nėra dėl to, kad uh, ES taip sugalvojo, o dėl to, kad Junktinė karalystė sugalvojo iš jos išstoti. Aišku, biudžeto prasme reikia kaip galima daugiau žingsnių į priekį planuoti. Ir kuo daugiau visko suplanuoti, ko, e, kalbant apie breksitą. Aišku, kol ji dar čia, reikia viską susiplanuoti agentūrai tą reikia daryti, o kai kalbame apie mm, pervedimų perkelimą, tai aišku, kad reikia laiko. Much, Ačiū, kolega Poš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pavaduoju ponę Kadenbach. Ji norėtų pažymėti kai kurios dalykus, kurie svarbus Envi komitetui ir norėtų, kad į Envi nuomonę tie dalykai būtų traukti. Ji norėtų priminti, be kita ko, kad, kad svarbus yra klimato klausimai ir kad tai yra horizontalus klausimas, kuris turėtų atsispindėti visose ES politikose. Be kita ko, būtina, kad ES ekonomika judėtų link maža, anglės, maža anglių tikslų. Uh, Ir tai būtų vienas iš didžiausių iššūkių ES, su kuriais susidurs ES artimiausius dešimtmečius. Jį be kita ko pabrėžia tokių dal... problemas kaip daugiametė finansinė programa, LIFE programa kovai su klimato kaita ir uh, Tai yra tie dalykai, už kuriuos atsakingas Envi komitetas. Nuo 2019 metų resursai skirti šiems klausimams spręsti turėtų likti bent jau tokio lygmens kaip dabar. Jie neturi mažėti. Dėl apsaugos mechanizmo biudžetas čia turėtų būti didinamas. Kolegė primena, kad būtina, kad tos klausimus ir toliau kūruotų Envi komitetas ir pažymima, kad užduočių skaičius auga, tai pasakytina ir apie agentūras, tačiau agentūroms lieka vis mažiau lėšų, jų biudžetas nuolat karpomas. Ji mano, kad šių agentūrų biudžetas turėtų būti analizuojamas atskirai, įvertinant kiekvieną atvejį individualiai. Taip pat lėšos reikalingos Taip pat reikalinga spręsti ir vadinamai PNA klausimas. Kolegė mano, kad tai yra ypatingai svarbu. Pone Grostet, ačiū, pone pirmininkė. Ačiū kolegai. Pritariu. Ką minėjote jūs, ponė pirmininkė, pritariu kolegai Levyje dėl agentūrų ir ypač dėl Europos vaistų agentūros. Jeigu tos agentūros neturės reikiamų išteklių, jeigu nuo to nukentėjęs ekspertų kompetencija, tuo tarpu mums reikalinga, reikalingos kuo kokybiškesnės atliktos ekspertizės. Būtent dėl to biudžetas tų agentūrų turėtų būti išlaikytas ir net padidintas. Tai būtų dar geriau. O kai dėl sveikatai skirto biudžeto. Gaila, kad kiekvieną kartą, kai tenka taupyti, stengiamas imti lėšas iš sveikatai skirto biudžeto. Tačiau duosiu pavyzdį. Yra pilotinių bandomųjų projektų, kuriuos reikia remti. Vienas iš jų yra susijęs su e, Dauno sindromu. E, ši, šis sindromas, atrodo, yra susijęs su kitomis lygomis. Pavyzdžiui, Alzheimerio lyga, kai kurios vėžio rūšis. E, ir, ir, irgi yra tarpusavį susijusios arba susijusios su tam tikromis lygomis. Tad e, visų pacientų labui reikėtų dirbti taip, kad galima būtų vystyti būtent į tai nukreiptos mokslinius tyrimus. Tam reikia numatyti reikiamą biudžetą, tai būtų paslauga visiems mūsų piliečiams. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad kai, kai kurie mokslininkai norėtų, kad būtų sukurtas Europos traumatologijos institutas. Ar bent jau, jeigu to nepavyktų sukurti, kad atsirastų traumatologų ekspertų tinklas. Nes po visų teroristinių išpolių toks dalykas e, yra būtinas. Mes patyrėme tos išpolius Europoje, jų yra ir atrodo bus ir daugiau. Visą tai turi pasiekmių ne tik aukoms, bet e, taip pat ir pagalba teikiantiems žmonėms, e, šeimos nukentėjusių nariams ir panašiai. Tad labai svarbu, kad būtų dirbama E, tyriant psichologinį tų iškolių poveikį, kurį sukelia būtent tokios tragedijos, teroristiniai iškoliai. Galima būtų pateikti daug pavyzdžių ir bandomųjų projektų, kurie turėtų sulaukti reikiamo dėmesio. Ir manau, kad visa tai parodytų, kokią pridėtinę vertę e, šie siūlymas turi visiems ES piliečiams. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Jar, prašau. Ne, nenorėsite komentuoti. Aš galvau, kad jūs norite pasakyti. Pone Gerling, prašau. Um, like to... Dėkoju. Aš turiu bendresnio pabudžio klausimą e, susijusiu su politiniu požiūriu, kaip pranešėjau. Skaitydama ankstesnius biudžetus, ankstesnių metų biudžetus, radau štai, kai jeigu pasižiūrėtumėte į parlamento siūlymus, pavyzdžiui, rezoliucijoje praeitų metų pabaigos. Paprastai tie siūlymai yra susiję su tuo, kad komitetai sudaro prioritetų sąrašus. Ir galbūt mūsų komitete būtų galima elgtis taip pat, kolegos atrodo yra padirbėję šio klausimu, tos prioritetus irgi pateikia. Tačiau man atrodo, kad tas prioritizavimo metodas nėra labai geras jūs, kaip pranešėjas, ko gero turėsit įsitraukti į tą prioritetų sudarimą. Galbūt reikėtų kažkokių naujovių į šį procesą įnešti. Ka, ka, ka, žiūr, kaip žiūrite į, į tai? Mes juk negalime gauti lėšų tiek, kiek norim viskam, tad kaip ketinate tuos prioritetus teikti, ką pirmiausia atsižvelgti. Okay, Now... Dėkoju, sako pirmininkė. Norėjau kreiptis Europos komisijos atstovus ir paklausti, ar jie nori ką nors pridurti. Pone Vagov, iš aplinkos saugos generalinio direktorato atvykus į posėdį. Ponas Zeklerk taip pat iš sveikatos direktorato ir iš klimato kaitos direktorato taip pat turime vieną atstovą. Ar norėtų kažkas pradėti, jeigu norėtumėte kažką pasakyti? Prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Aš esu iš klimato kaitos generalinio direktorato. Mes e, daug dėmesio skyrėme šiam siūlymo projektui ir mums malonu, kad e, mūsų susirūpinimas čia taip pat buvo atspindėtas. E, taip pat atsižvelgta į Paryžiaus susitarimą. Tai būtent tas susitarimas ir suteikė pagreitį visą Europos Sąjungai dėti didesnės pastangas susijusios su kova su klimato kaita. Gaila, kad JAV administracija nusprendė pasitraukti iš to sustarimo, bet tai neturi sustabdyti mūsų Europos komisijos ir mūsų generalinio direktorato ir valstybių narių toliau dirbti prie šių klausimų ir raginti visas valstybės narės prisidėti prie kovos su klimato kaita. Būtent dėl to COP24 renginys vyks Lenkijoje ir mes tikimės, kad tas renginys bus ypatingos svarbos. Nes čia mes vėl kalbėsime apie Paryžiaus taisyklių rinkinį, rengiame nacionalinių planų vertinimus nes šalis yra įsipareigojusios pagal prižiūrimą laikytis tam tikrų dalykų. 20 procentų yra vienas iš tų tikslų, e, kurius, kuriuos, dėl kuriuos esam sutarę. Esame gavę ataskaitą už 16 metus, perskaitėme ją ir galime pasakyti, kad pažangos yra padaryta nedaug, padaryta pakankamai daug, tačiau yra rizika, kad tos pažangos gali mažėti ateityje. Kita vertus, Europos komisija, ypač biudžeto ir klimato direktoratai, ir toliau laikosi to bendro 20 procentų nustatyto tikslo. Tad mes daryti, stengsimės daryti viską ir stengiamės daryti viską, kad būsimasis biudžetas 18-19 metams ir 19-20 metams, kad įtikintume kitus direktoratus e, atlikti viską, ką buvo įsipareigoję ir galbūt net padidintų pastangas. Mes klimato veiksmų direktoratas esame nedideli, mes dirbame su live programa daugiausia, tačiau dirbame e, tikrai labai daug, kad ta live programa tęstusi po 2020 metų, tačiau kolega Aleks galbūt pakomentuos labiau šį klausimą. Galima sakyti, kad ta dalis yra tik nedidelė dalis viso ES biudžeto, tačiau tai yra svarbus biudžetas, turime įtikinti kitus direktoratus, kurie valdo daug didesnius biudžetus, horizonto 2020 arba žemės ūkio biudžetą, kurie turi daugiau priemonių padėti mums, tad jie imtųsi įgyvendinti savo uh, pažadus. Tačiau, kaip jau sakiau, mums malonu, kad mūsų išreikštas susirūpinimas atsispindi šiame pranešimo projekte. Ačiū. Yes. Ačiū. Toliau kitas komisijos kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pratęsiu live programos temą Aleksandrą Makų iš generalinio aplinkos direktorato. Skiriame labai didelį dėmesį live programai. Dirbame dabar kartu su klimato generaliniu direktoratu rengdami naują pasiūlymą, kuris leis įgyvendinti abiejų sričių prioritetus, geriau apsaugoti biologinę įvairovę ir geriau įgyvendinti žiedinės ekonomikos bei mažai CO2 taršios ekonomikos principus. Ir aišku, komisija skaičiuoja, kokių reikia išteklių, bet išteklių skaičiuoja atsižvelgdamos į tai, kaip galima um, sujungti finansavimą su didesnio energijos veiksmingumo užtikrinimo sritimi. Be to, mes galvojame, kad turi būti tvaresnis finansavimas, stabilesnis finansavimas. Jūs teisingai išdėsite savo prioritetus ir mes numatome finansavimą, bet mes norėtume, kad kiek e, tai iš visai manoma būtų galvojama apie bendrą suderinamumo principą. Todėl mes tą linkmę ir dirbame. Na, Tikriausiai tie galėčiau pasakyti apie naujausią darbą. Taip pat e, pasinaudosiu progą ir padėkosiu Jums už tai, kad vis daugiau dėmesio kreipiate į agentūrų klausimą, nes agentūrams tenka vis daugiau e, konsultuoti, e, prašoma jų specialistų pagalbos, tai yra aktualu vykdant sveikatos apsaugos ir klimato kaitos padarinių likvidavimo politikas. Mes negalime tiesiog pamiršti to, nes, sakysime, aplink, e, Europos aplinkos agentūra ir kitos yra mūsų strateginės partnerės ir kartu su tomis agentūromis e, jų biudžeto mažinimas, o tai buvo 5 procentai anksčiau, daro neigiamą poveikį ir mūsų darbą. Mes dabar bandome viską įvertinti ir galvojame apie tai, kaip galima būtų geriau apjungti darbą. Bet kita vertus, jeigu jau priskiriama institucijai daugiau funkcijų, tai turi būti užtikrinamas nors kiek didesnis finansavimas. Ir šiuo požiūriu mes labai tikimės jūsų pagalbos, nes tikrai aplinkos, pavyzdžiui, agentūra daug specialistų e, konsultuoja, konsultuoja kosminių tyrimų e, agentūrą ir visas kitas. Ir dar vienas dalykas, kad mano yra klausimų, kuriuos aš neatsakiau ir juos atsakys mano kolega iš sveikatos generalinio direktorato ir aišku, jis tikriausiai taip pat pakalbės ir apie agentūrų likimą. Ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai. 2019 metai tai jau paskutiniai dabartinės daugiametės finansavimo programos metais. Ir tiesą pasakius, mes šimtų procentų išnaudojame maisto saugai skirtą biudžetą ir mes labai tikimės, kad 19 metų biudžete bus numatyta ne mažesnė suma negu ta, kuri numatyta galiojančioje DFP. Aišku, yra ir dėl ko nerimauti. Todėl labai gauti anksti Europos parlamento pasiūlymą, pasiūlymus, kad būtų galima juos praktiškai įvertinti ir pažiūrėti, ar pasiūlymus bus įmanoma įgyvendinti. Ir sveikatos apsaugos direktoratas dirba kartu su EFSA ir su SM. -o. Todėl, ponia Vijoti, dabar žodis jums nes klausimus atrodo visi uždavė, kurie norėjom. Labai ačiū už pasisakymus. Ačiū už pasisakymus nuo e, komiteto, taip pat nuo generalinio direktorato. Negaliu atsakyti visus klausimus, kuriuos čia uždavėte, tai yra savaime suprantama, tačiau visus priimu domen. Mes dėl biudžetinės procedūros išleidome gairias, kaip sakė kolega Gerling, sukūrėme prioritetus Europos parlamentui. Tai dabar reikės palaukti, koks bus pasiūlymas iš komisijos pusės, o tada pasižiūrėsime. Pagal tą pasiūlymą, pagal biudžeto projektą, pasižiūrėsime, kaip galime eiti į priekį. Mums reikia išsiaiškinti du dalykus. Pirmiausia, ačiū Jums už paramą e, agentūroms, Žinote, kad e, agentūrų klausimų yra bendras pranešėjas kolega Gaja. O, o čia norėčiau pareikšti tam tikrą susirūpinimą. Deja, neįtikėtina, kad kiekvieną kartą reikia taryboje apie tai kalbėti, kalbėti su valstybių ir vyriausybių valdovams. Visą laiką sakoma, kad agentūros turi daryti vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Taip negalima. Taip tęsti negalima. Ponas Levyje užsiemė biudžeto klausimais, jis žino puikiai apie ką kalbu, kiti taip pat tą žino. Uh, Taryba iš ES visą laiką prašo daugiau ir daugiau, tačiau išteklių vis mažėja. Sakyčiau, kad šie metai bus įdomus metai. Tai tik eufemizmas. Žinoma, kalbėsime apie e, biudžetą, bet kalbėsime ir apie kai kurių kitų kolegų minėtą CFP. ką darys taryba. Ar investuos į Europą ar ne? Baigiu. Mes pasirinksime, kalbant apie kitų metų biudžetą, tam tikrus prioritetus. Čia turime padaryti atitinkamus pasirinkimus ir viskas priklausys nuo to, kaip nuspręs taryba, ar jinai norės uh, tokio didesnio biudžeto ar konservatoriško biudžeto, viskas taip pat priklausys ir nuo parlamento. Ar parlamentas norės vieningai susitelkti, kad būtų skirtas e, didesnis e, atgaivinantis biudžetas, tai čia norėčiau tiek jums pirmininkė, tiek pranešėjau pateikti pasiūlymą. Prašau sukurti labai E, labai stiprią, kietą ataskaitą. Na, o aš iš savo pusės tenksiuosi ją ginti nagais ir dantimis. Ačiū už pateiktas nuomonės, išvalgas. Dėkoju.